Please, um, apologies for that. Please, can we adopt the agenda? Atsiprašau, kad vėluojame. Patvirtinkime darbo tvarkę, pirmininkės pranešimai. Noriu pasakyti, kad ataskaita delegacijos vizito į Niderlandus yra pateikta jums anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis. Tai yra e, informacija nariams, kuri yra mūsų puslapyje komiteto tinklavietėje. Mm, gyvai transliuojamas tiesiogiai, tai yra transliuojamas mūsų posėdis. Taip pat e-meeting e, galite prietaiką naudoti ir galite sekti mūsų darbą e, savo elektroninių priemonių komunikacijos pagalba. Mm, biuletenis yra Mm, paskelbtas mūsų komiteto naujas, tai svarbu visiems, e, kuriems rūpi mūsų darbas, ar kas nors turite e, pasiūlymų dėl protokolo praeito posėdžio, ne, jeigu niekas pateiks jų iki posėdžio pabaigos, laikysime, kad patvirtinti, patvirtintas protokolas, toliau trišalės darybos Andrės Švab abiems atvejais labai dirba pirmiausiai dėl tinklų informacijos saugumo ir kitas klausimas dėl medicinos įrangos. Gal norėtumėt pristatyti mūsų informacijos apie tuos klausimus? Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju už jūsų malonius žodžius. Galiu perduoti tokius pat pagirimus darbuotojams savo frakcijos ir komiteto. Uh, Luksemburgui pirmininkaujant, tai yra trečia pirmininkaujanti šalis per mūsų kadenciją, mes Europos parlamentas labai aiškiai, garsiai kalbam apie tai, ko norime ir ko nenorime. Buvome nepaprastai kantrus ir labai griežtos pozicijos laikėmės per darybas yra dvi sritys dabartinėse darybose. Pirmiausiai antrasis priedas, visos paslaugos. E, kurių reikia atvirai ekonomikai užtikrinti, yra ten nurodytos toliau skaitmeninės esminės svarbos dalys infrastruktūroje. E, paslaugų tiekėjai e, turi užtikrinti saugumą, atsparumą kibernetinėms e, atakoms. Antras A, pried, apie tai kalbame antrame priedė, antras A apie paslaugų teikėjus skaitmeninių Kalbam apie tai, kad jie turinti, užtik, turi užtikrinti saugumą, atsparumą sistemų, ne vien dėl to, kad sistemos būtų kritinės svarbos, bet taip pat dėl to, kad jos yra e, apskritai svarbios skaitmenėje e, epochoje skaitmeninis tinklas reikalauja, kad e, tam tikros paslaugos būtų kur kas atsparesnės. Trys yra sritys - skaitmeninės paslaugos. Tai yra pirmiausia internetinės rinkos platformos. Pirmoji kategorija, mes jau vartojame šį terminą reglamente. Fontun kolegė labai daug dirbo, kad būtų įtvirtinti tokie apibrėžimai skaitmeninių platformų tipai e, yra minimi, nėra taip vadinamos C2C platformos. Yra antra kategorija, kuri vadinsis paieškos varikliai ir mes vartosime aiškę kalbą, kad būtų numatytos privalomos e, priemonės, privalomi brėžimai, kad būtų galima užtikrinti didesnį saugumą trečias sritis, ITRE, dirba šioje srityje ir mes labai gerai bendradarbiaujame su pone Vera Del Castillo. E, susijusi šį kategoriją su debesies apibrieštimi. Šios, e, šie elementai susijęs su direktyvos apibrėžimai taip pat kriti e, operatoriai teikiantis elektroninės paslaugas turės užtikrinti atsparumą sistemų. Jeigu, pavyzdžiui, bus įvykdytas kibernetinis išpuolis, tai bus e, e, privaloma perduoti informaciją atitinkamus nacionaliniams struktūrums, kad būtų galima imtis atsakomųjų priemonių, jeigu to reikės. Kaip sakiau, reikia dar e, su pirmininkaujančia šalimi aptarti likusias detalės. Turime e, išsiaiškinti, ar skaitmeninių paslaugų teikiems taikomas vienodas europinis požiūris, kaip dabar yra, valstybės narės atrodo, būtų pasirengusios tai daryti, nes jos suvokia, kad jeigu reikia reglamentavimo sprendimo, tai tik vienodas, suvienodintas europinis požiūris gali pasiteisinti. Ir mes, aišku, tuo pačiu turime užtikrinti, kad nepasirinksime mm, žemiausio bendro variklio Turime būti ambicingesni. Noriu padėkoti visiems šešėliams rančiams. Pono Dantė nėra, Albrechto nėra, bet jūs esate pirmininkė. Ir kiti e, šešėliniai panašiai gerai dirba, mes žengėme e, gerą linkme, tai tiek. Ačiū, Andrės. Kitas trišalių sutikimas vyks šį vakarą. Aš komitetui ketvirtadienį papasakosiu, kaip viskas vyko, gaila jūsų nebus, bet e, komiteto nariams e, pristatysiu naujausią informaciją. Dėrybos yra labai labai detalios, mes bandome susidarti šiuo jautriu klausimu, ar dar kas nori pasisakyti, ar galime eiti toliau, kad dabar pakalbėsime apie medicinos įrangą. Vėl Andrė Švab. Ačiū, ponė pirmininkė. E, trišalės darybos dėl medicinos įrangos, e, medicinos produktų, in vitro e, produktų ir procedūrų vyko. Nora Bereš anksčiau ėmėsi šio klausimo, praeitos kadencijos pabaigoje ji paliko parlamentą, Glenis Vilmort, socialistų atstovė, taip pat dirba šio, šioje srityje. Mums vidaus rinkos e, komitetų šis klausimas taip pat labai svarbus ir naujos kadencijos kolegų vardu aš bandau a, atsižvelgti į jų pasiūlymus. Liko labai nedidelių, bet išsamių klausimų. Mūsų komiteto pozicija apginta buvo daugeliu atveju, pirmininkaujantis Luksemburgas e, nusprendė, kad gali prireikti daugiau laiko ir Niderlandai tikriausiai jau e, koncentruosis ties didžiausiais politiniais klausimais, o dabar užsimama detalėmis mūsų komitetas e, dėrybų metu, jeigu noriu išsakyti pasiūlymų per mane, galima tą padaryti ir sekretariatas taip pat turimtis priemonių iki vasaros. Pagrindinis komitetas yra aplinkosaugos komitetas, jisai e, dirba atvirai, konstruktyviai su mumis kiekvieną kadenciją ir parlamento komitetas sulaukė daug paramos, taip pat ir panašiai buvo praeitą kadenciją. Tačiau e, nebus lengva su taryba sutarti. Medicinos e, produktai, in vitro produktai, iš jų direktyv, šias direktyvas reikia peržiūrėti tam, kad būtų užtikrinta, jog po krūties implantų skandalo atsiras deramos priežios struktūros Europoje, bet kita vertus taryba siekia užtikrinti, kad valstybių narių ligoninių atsakomybė būtų sumažinta, kaip tai įmanoma labiau, bet tai netitinka pacientų interesų. Dėl to mes nutarėme neskubėti ir užtikrinti, kad tikrai rasime gerą sprendimą. Tai vis tik tai gali reikšti, kad uh, tas sprendimas ne atsiras labai greitai. Tai tiek, pirmininkė. Ar kas nors norėtų ką nors pasakyti dar? Andrės, dar vienas e, dalykas, e, kurį man išsakė žmonės, tai yra vartotojų apsaugos klausimas. Būtent kai kas yra susirūpinęs dėl to, kad įdėgus naują režimą tie produktai, kurie buvo apyvartoje daugybę metų, gali tapti neteisėti ir jiems gali reikėti taikyti pro, patvirtinimo procedūrą ir vartotojai e, nuogastauja, kad pavyzdžiui kai kurie produktai gali išnykti ir jie nesupras kodėl. E, pavyzdžiui, e, tam tikri gaminiai kaip e, klubo senariai ar širdies e, stimulatoriai. Kaip gali viskas atrodyti perinant prie naujo režimo ir kaip galima palengvinti diskusijas su vartotojais? Žinau, kad daug dabar kas pakeista, lyginant su pradiniu tekstu, dabartinį tekstą, kuris svarstamas trilogija. Ačiū pirmininkė. Negaliu atsakyti išsamei, tačiau yra tam tikras nusiteikimas ir atrodo, jog nauji pažymėjimai užtikrins daugiau saugumo Mūsų komitetas tarsi ėmėsi tokios pozicijos ir pažymėjimai turi būti patikrinti, norint įvertinti, ar jie yra teisingi, tai informacija juose yra teisinga. Ir kol, bet teiginys, kurį pasakiau pradžioje, ar no, naujos sertifikavimo priemonės užtikrins didesnį saugumą, e, ar tikrai bus visais atvejais taip, tai dar nėra aišku. Bet taryba pati yra patvirtinusi labai sudėtingą poziciją ir bandoma susitarti šiuo metu mes veikiame piliečių labui, mes norime užtikrinti, kad tie produktai, kurie yra saugus, kurie buvo vartojami daugybę metų, nebūtų tikrinami iš naujo. Ir jeigu taip atsitiktų, tai e, jie bus brangesni. Būtent aš tą ir norėjau pasakyti dėl tų produktų, kurie yra rinkoje daugybę metų. Gerai. Dėkoju už informaciją. Penktasis darbo tvarkės punktas punktas. E, Catherine Steiler yra pranešėja tuo klausimu e, bendrosios rinkos valdysena Europos semestro kontekste 2016 metais. 26 e, lapkričio buvo paskelbta metinė augimo apžvalga, visi galėjote pasižiūrėti į tai, kokios yra rekomendacijos eurozonai pateiktos. Anksč, ankstesniais metais vėliau buvo e, skelbiamos tos rekomendacijos ir dabar mes e, pakalbėsime apie bendrąją rinką labiau. Pirmiausia pranešė, paskui šešėliniai pranešėjai, e, vėliau pakviesime komisijos atstovę Sabin Vejand. Catherine Steiler. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ačiū ir komisijai, kad atvyko pasiklausyti apie mūsų pasiūlymus. Aš e, noriu pristatyti savo ataskaitą <clears throat> apie bendrosios rinkos valdymą ir 2016 metų Europos semestrą. Mes žinome, kad e, Europos semestras, semestras yra labai svarbus e, mūsų klėstėjimui tiek dabar tiek ir ateityje. Bendroji rinka atneša labai daug pridėtinės vertės, apie trilijoną eurų kiekvienais metais. Šiuo metu eh, šitas semestro mechanizmas taikomas visoje valstybėje narėje. Valstybės narės tengiasi įgyvendinti rekomendacijas, tad mes eh, manome, <clears throat> kad Šis pranešimas, e, kuris jau yra ketvirtasis pranešimas apie bendrosios rinkos valdymą, sudaro bendrą pranešimų paketą apie 2016 metų Europos semestrą. Kitus du pranešimus rengia kiti komitetai. Mano pranešime yra keturios dalis. Visų pirma, kalbama apie specifiką e, bendrosios rinkos, kalbama apie egzistuojančias priemonės, e, bendrosios rinkos ateitį ir taip pat e, užtikrinama, kad Europos semestras yra svarbus elementas užtikrinant, kad bendroji rinka gerai funkcionuotų. Mes taip pat teigiame, kad reikia koordinuoti mikro ir makroekonomikos politiką. Taip pat koordinuojant tai su fiskalinė politika. <clears throat> Šios priemonės potencialas e, užtikrinant augimą ir kuriant darbo, jėg, e, e, darbo vietas yra pripažintas. Tačiau kai kuriuose srityse pasiekta dar menkai pažangos. Nuo 12 iki 14 metų valstybės narės įgyvendino tik tai labai menką specifinių kiekvienai valstybėje skirtų rekomendacijų dalį. Todėl mes manome, kad šis priemonė turi eiti ranka rankon su, su didesniu skaidrumu bei reguliaraus stebėsenos ir įgyvenimo mechanizmo. Tik tai taip mes galime užtikrinti, kad e, ekonomika auks reikia tam tikrų e, kiekiminių ir kokiminių rodiklių, e, kelio gairių, tarpusavio peržiūros ir užtikrinimo, kad e, bendroji rinka tikrai funkcionuotų gerai. Skaitmenizuotame pasaulyje mes turime taip pat įvertinti ir skaitmeninimo įtaką bendrai rinkai E, Visą tai turės e, įtakos paslaugoms, e, vartotojų elgesiui bei paskatins verslo investicijas. Komisijos vidaus rinkos strategija, kuri buvo neseniai pristatyta šiame komitete, ten kaip kalbama <clears throat> ir apie prekes ir paslaugas, iš tikrųjų prisėda prie bendrosios rinkos gilinimo. Tačiau pati viena ta strategija nedaug ką pasieks, reikia e, šią strategiją kartu įgyvendyti su investicijų strategija, energetikos sąjungos, kapitalo rinkos ir ekologijos paketais. Minėjau, kad reikia derinti mikro ir makro politiką. Ir, uh, Aš bandžiau savo pranešime atsižvelgti į visus tuos aspektus. Tai nebuvo labai lengva, jūs žinote, ypatingai tie, kurie rengėte pranešimus patys, kad e, teksto apimtis turi būti ribota ir e, kai kurių dalykų negalėjau plačiau panalizuoti, pavyzdžiui, paslaugų direktyvos, viešųjų pirkimų dalykus ir skaitmeninę įtraukti. labai jaudinasi dėl bendrosios rinkos, už to tai taip greitai kalbu, sako kalbėtoje. Taip pat e, būtina, žinoma, užtikrinti, kad e, būtų įgyvendinamos ir e, metinės augimo ataskaitos rekomendacijos. Komitete dėl šio pranešimo bus balsuojama sausio mėnesį. E, mes toliau dirbame. Rytoj sustiksime su, šešėl, su šešėliniais pranešėjais. Na, o pakeitimus galima teikti iki gruodžio 16 dienos. Na ir nekantriai laukiu diskusiją su šešėliniais pranešėjais prieš rengiantis balsavimui. Dėkui. Thank you. Do we want to take a round from shadows? Dėkoju. Pirmiausia, suteiksim žodį šešėliniams pranešėjams. Reikėtų palūkėti vieno kolegos, ponas Zulikas. O gal išklausykime pirmiausia komisijos, kol lauksime Adamo. Welcome. Um, so we started already in the... Sveiki, atvykę jau pradėjome, pranešėja pristatė. Jau pristatė savo pranešimą, pirmiausia teiksiu žodį Danui. Dėkoju, pirmininkė, labai ačiū, kad pakilėjote mūsų grupę pirmin sąraše. E, aš noriu taip pat ir e, pono Zuliko vardu paprašyti pranešėjai, e, padėkoti pranešėjai už šį pranešimą. Ponas Zulikas ypatingai akcentuoja tai, kad procese turi būti daugiau naudojami bendrosios rinkos rodikliai, tarifinių barjerų pašalinimas tarp valstybių narių jo nuomonė taip pat e, gali e, ženkliai prisidėti prie augimo, tai nereikalauja papildomų investicijų ir todėl yra geras e, instrumentas, taigi netarifinių barjerų šalinimas turėtų būti ir toliau akcentuojamas. ECR galvoja <clears throat> taip pat, kad būtent bendroji rinka turėtų būti pirminis ES uždavinys. Tiesa, e, šešėlinis pranešėjas galvoja, kad reiktų atsargiai žiūrėti į pernelyg centralizuotą sprendimų priėmimą, reikia daugiau atsižvelgti į mūsų regionų potencialą, skatinti konkurenciją tarp tų įvairių regionų. Taip pat e, nereikėtų makroekonominio planavimo statyti pirmą prieš kitas e, bendrosios rinkos priemonės. Na ir e, ponai Sulikui taip pat kyla problemų dėl viešųjų išlaidų e, didinimo, konkrečiai, kaip pranešėjas siūlo, informacinių ir telekomunikacijos technologijų srityje. Jis norėtų išgirsti, ką apie tai galvoja pranešėja. Dėkuoju apie frakcijos vardu. Dabar žodis Adamai Scheinfeld. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Atsiprašau, kad vėlavau. Vėlavo mano lėktuvas. Džiaugiuosi matydamas, kad diskutuojame šią temą perskaičiau e, nuomonės projektą su dideliu pasitenkinimu. Ir e, tiesą sakant, e, iš tikrųjų nuomonėje yra labai daug dalykų, kuriem, kuriems aš galėčiau pritarti. Gal tik tai vieną kitą pataisėlę galėčiau pasiūlyti, Bet apskritai, žinoma, pati problema yra fundamentaliai reikšminga, nors ne visada į tai e, žiūrima būtent taip Europos parlamente. Reikalas tas, kad ES dabar <clears throat> žengia į labai sunkų globalios konkurencijos laikotarpį. Ir aš manau, kad tame antrajame etape mūsų pozicijos nėra labai puikios ir viena to priežasčių yra tai, kad vidaus rinka funkcionuoja su trūkumais, ne visada suprantama bendrosios rinkos prasmė. Ir jeigu nesilaikysime tų principų, kurie susistemintų bendrosios rinkos e, veikimą, tai mūsų konkurencingumas sumenkės. Jeigu palyginsime, kaip mes atrodome lyginant su globaliomis e, pasaulio valstybėmis, tai pamatysime, kad pavyzdžiui JAV ir Kinijos ar Indijos ir Rusijos rinkos <clears throat> yra tokios rinkos, kurios e, viduj yra gana nuoseklios ir jų funkcionavimui netrukdo vidaus barjerai. Mums tenka konkuruoti būtent su tomis kitomis rinkomis. Tačiau mūsų bendroje rinkoje yra problemų. 500 milijonų vartotojų. Ir e, mes, galvodami apie bendrą rinką, turime galvoti ne vien tik tai augim, apie augimo skatinimą, bet apie naujų darbo vietų kūrimą, piliečiams jų gerovės kūrimą. Ir e, visą tai reikalauja veiksmingos e, rinkos. Tuo tarpu e, rinka, kurioje tebe egzistuoja vidaus barjerai, neprisideda, pavyzdžiui, prie VMI plėtros. Prisiminkime, kad mažoms vidutinėms įmonėms tenka labai daug energijos E, skirti administraciniams problemams spręsti, vietoj to, kad e, skirtų tas jėgas vystimuisi. E, kai kurios VMI, kurios yra judesnės, mobilesnės, žiūri į galimybę toliau plėstis už ES ribų. Todėl mūsų dėmesį reikėtų sutelkti į bendrosios rinkos svarbumą tai esminis dalykas. Na ir svarbus to elementas e, yra būtent tie kol kas egzistuojantys barjerai. Ir čia turime galvoti ne kaip juos patobulinti, bet kaip juos eliminuoti, kaip e, juos likviduoti. Galėčiau daug duoti pavyzdžių, bet e, vieną gal paminėsiu kai kalbame apie reguliuojamasias, reglamentuojamas profesijas, tai tai yra skirtingai reglamentuojama. Skirtingose valstybėse narėse, sakome, ir kalbame apie bendrąją rinką, bet ta bendroji rinka nevienodai funkcionuoja. E, asmuo, kuris gali užsimti vieną e, profesiją e, savo šalyje, negali to daryti kitoje valstybėje. Kalbame dabar apie paslaugų pasą. Bet kodėl būtent tokio sprendimo ieškome? Kodėl nepripažįstame tų skirtingų profesijų visoje Europos Sąjungoje? Yra ir daugiau pavyzdžių, kuriuos galėčiau pateikti. Žinoma, tai tik tai dar pradžia tad daugiau ir nesiplėsiu. Aš manau, iš tikrųjų, turime labai rimtai žiūrėti į bendrosios rinkos svarbą ir užtikrinti, kad ir kitose parlamento komitetuose ši problema bus lygiai taip pat suprantama. Dėkui. Pone Kalas, dėkui pasakau Antano Guogos vardu, jis yra Aldės šešėlinis pranešėjas. Jis dėkoja pranešėjai už e, nuomonės projektą, galvoja, kad pranešėjai puikiai padirbėjo ir pritarė daugumai teikiamų pasiūlymų. Alde frakcija akivaizdu, e, kad bendroji rinka per pasarasis porą dešimtmečių ES suvaidino labai svarbu vaidmenį, tačiau tas procesas nesibaigė, ypač dabar artėjant prie skaitmeninimo eros. E, ponas Guoga galvoja, kad reikia daugiau dėmesio skirti Europos semestrui ir panaudoti analitinės priemonės, kurios leistų nustatyti, kaip veikia bendroji rinka. Jis taip pat e, nusivylęs, kad valstybės narės kol kas e, negerai įgyvendina atitinkamus teisės aktus ir ragina komisiją imtis. Uh, The Commission to act. He also urges the Commission to work on better enforcement of mutual recognition principle, which is crucial. Ragina komisija imtis atitinkamų veiksmų prieš valstybės narės. Ponas Goga mano, kad ES turėtų e, pasinaudoti e, bendradarbiavimų grįstos ekonomikos inerciją, turi užtikrinti pačias geriausias sąlygas VMI Jis taip pat e, sako, kad ES lygmenių turėtų būti geriau taikomi bendrosios rinkos stebėjimo mechanizmai. Jis taip pat galvoja, kad konkurencinga bendroji rinka Europoje 21-ame amžiuje neįmanoma be e, valstybių narių e, prekių ir paslaugų rinkų suartinimo. E, tam reikalingi nacionaliniai reformų planai. Ponas Guoga e, pabrėžė elektroninių pirkimų svarbą, bet taip pat ragina kuo greičiau įgyvendinti visose valstybėse narėse viešųjų pirkimų direktyvą. Jis taip pat galvoja, kad mes e, ir toliau turime dirbti, kad viešieji sektoriai būtų mažiau biurokratiški ir labiau skaitmenizuoti ir kad tie viešieji valstybinarių sektoriai sugebėtų tinkamai bendradarbiauti tarp valstybinių mastų. Dar yra e, keli šešėliniai pranešėjai. Gue, pono Zuber nėra. Žaliųjų vardu, ponė Duran. Aš kalbu Gue vardu, norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų darbą. Yra daug klausimų, dėl kurių mes sutinkame. Tai yra svarbus žingsnis į priekį. Keletas pastebėjimų. Europos semestras neturėtų būti tik biudžeto, su biudžetu siejamas veiksmas reikia integruotą požiūrį taikyti ir reikia, kad atsirastų vietos bendriesiams ES interesams. Tai labai svarbus elementas. Aš suprantu, kad augimas, konkurencingumas, užimtumas, tie trys dalykai galbūt svarbiausi parlamentui, bet tuo neįspręsime visų egzistuojančių problemų. Pavyzdžiui, žiedinės ekonomikos klausimas yra labai svarbus. Ir E, mes turime galvoti, kaip 21 amžiuje taupyti išteklius, kaip e, panaudoti žaliavas pakartotinai ir negalima kalbėti vien tik tai apie augimą augimo labui. Taip pat e, galbūt mes galėtume ideologinius klausimus kelti dėl viešųjų išlaidų, tai yra maždaug 21 procentas investicijų Europoje. Europoje, bet tai labai svarbis rytis ir nežinau, kaip mes galime plėtoti skaitmeninę rinką, neskiriant investicijų moksliniams tyrimams ar panašiai. Tai aišku yra viešosios investicijos ir aš manau, kad tai tikrai labai svarbus aspektas. Mes turėtume ieškoti pusiausvyros pranešime kliūčių panaikinimas, mes e, vėl apie tai kalbame, bet tai neišspręs visų konkurencingumo tarp valstybių narių egzistuojančių problemų. E, ir vidaus rinkos priežiūra. Man atrodo, kad nepakankamai mes užtikriname europinio masto priežiūros. Volkswageno, pavyzdžiui, klausimas kitų automobilių gamintojų Mes manome, kad dažnai kontrolės e, institucijos ir e, valstybės bei veikiai, kurie veikia tose valstybėse, tarsi e, veikia iš vien. Ir mes turėtume akcentuoti bendrąjį interesą ir kalbėti apie tai, kad vidaus rinkos priežios institucijos turėtų iš tikrųjų būti europietiškos ir kad jos pirmiausia gintų Europos interesą. Ačiū. Äh, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, ich bin ja nicht Schattenberichterstatter und freue mich aber trotzdem. Dėkuoju, pirmininkė, nesu šešėlinis pranešėjas, bet e, vis tiek džiaugiuosi, džiaugiuosi, kad galėjau perskaityti šį pranešimą, taip kaip ir kolegos sakė. E, pritariu daugumai išsakytų minčių, bet e, aš vis tik turėčiau porą klausimų komisijai visų pirma. E, sutinku su to, ką pasakė ponas Scheinfeld. Europoje savo gerovės lygį galėsime išlaikyti tik tada, jeigu mūsų darbo vietos bus tarptautiniu mastu konkurencingus. Būtent šito turime siekti. Norėčiau paklausti, koks skirtumas tarp šio pranešimo apie bendrosios rinkos valdymą, e, koks skirtumas tarp šio pranešimo ir visų kitų uh, pranešimų apie bendrąją rinką. Visai nesnei renktas pranešimas apie bendrosios rinkos strategiją. Mums vis tik reikia geriau susivokti, kokiu tikslu siekiame, kadangi ne visai suprantu, kur e, slypi tas skirtumas. Turime Europos semestrą, turime ataskaitą apie bendrosios rinkos valdymą. Ir ten kalbama apie tą pačią temą, apie E, bendrosios rinkos e, projektų įgyvenimą, apie kliūtis e, kartais teikiamos rekomendacijos, tuo tarpu socialdemokratai dažnai sako, kad mums reikia apie teisėkurą kalbėti, apie, kai kalbame apie Europos semestrą, taip pat sako ir žalieji. Europos semestras galėtų pasitarnauti gerą gerų pagrindų tam. Tačiau e, per perėtą plenarinę sesiją paaiškėjo, kad ponas Rosatį nelabai su tuo sutiktų. Na ir kadangi dalyvauja komisijos atstovai, e, norėčiau paklausti, kas atsitikti Europos semestrui ir jo vaidmenį bendroje rinkoje, jeigu mes tik tai vieną kartą per metus apie tai kalbėsime ir tik tai renksime uh, savo nuomonę ekon komitetui. Tad e, noriu e, komisijos paklausti, kodėl tą dokumentą parengė ir kodėl reikėtų dabar e, stiprinti jį. Aš žinau, kad pranešėja dirba su keliomis labai svarbiomis temomis. Tad tiesiai į aišio klausimą neužduodu, lauksiu, ką pasakys komisija. Ar norėtų dar kas nors pasakyti prieš man steikiant žodį komisijai? Taigi, suteiksiu žodį Sabin Bejant. Ji atstovauja Europos komisijai ir pasisakys apie e, Europos semestrą. Dėkoju, pirmininkė. Pone Stailer, aš norėčiau padėkoti už man suteiktą galimybę trumpai pristatyti metinę augimo apžvalgą. Tai darydama, aš norėčiau susikoncentruoti ties konkrečiomis sritimis, kurios susijusios su šio komiteto veiklos atsuk, e, kom, kompetencijomis veikla. E, kaip žinote, komisija yra paskelbusi met, e, rudens semestro, Europos semestro ta, paketą ir tame pakete yra 2016 e, metų metinė augimo apžvalga, kurioje rašoma taip pat ir apie prioritetus kitiems e, metams tiek valstybėms narėms, tiek Europos Sąjungai. Taip pat e, dokumente yra 2016 metų įspėjimo mechanizmo ataskaita, kuriame kalbama taip pat apie galimą pusa, pusiausvyros, ekonominės pusiausvyros trūkumą. Taip pat ten pateikiama ir užimtumo ataskaitą. Kaip pirmininkė minėjo, mes taip pat pateikėme ir e, eurozonos e, reglamento e, pasiūlymą, kurio būtent reikia eurozonos valstybėms. Dabar pasakysiu apie 2016 metų metinę augimo apžvalgą. E, E, mes e, ten apibrėžėme konkrečias politikos rytis, kurios galėtų stiprinti augimą ir strategija taip pat yra labai svarbi. E, toje apžvalgoje rašoma, kad reikėtų pasitelkti mažas kainas, mažas produktų kainas, reikėtų pasitelkti politiką, valiutų politiką, ne sidžiaugiant tik tuo, kad dabar sumažėjo spaudimas, bet taip pat reikėtų stiprinti ir augimo, augimą ir daryti, dėti pastangas tam, kad jis būtų ilgalaikis. Šiais metais metome daugiau testinumo, kalbant apie politikos trikampį investicijas, struktūrinį, tai yra e, struktūrinės reformos, fiskalinė politika ir investicijos. 2016 metų metinėje augimo apžvalgoje taip pat dar daugiau dėmesio skiriama investicijoms negu pernai. Kalbant apie investicijas, mes e, pasitelkėme taip pat greitą reagavimą šiemet Įkūrėme taip pat Europos strateginių investicijų fondą. E, apsvarstėme taip pat pirmąjį ramstį, antrąjį ramstį ir dabar skirsime dėmesį tre, trečiajam investicijų planų, plano ramščiui, tai yra barjerams, reglamentavimo barjerams. Taigi mes kalbame būtent apie bendrosios rinkos e, įgyvendinimą, prisiderinimą, bet taip pat kalbame ir apie barjerus, kliūtis, kurios kyla nacionaliniu lygiu ir harmonizavimą. Visos kliūtės neišnyks, net jeigu ir tinkamai įgyvendinsime e, teisės aktus. Valstybės narės turi prisimti uh, atsakomybę, bet mums reikia diskusijų, diskutuoti su valstybėmis narėmis apie tas kliūtis. Norėčiau pateikti pavyzdį, būtent viešieji pirkimai. Pilnas perkelimas, Europos teisės aktų perkelimas ir gyvendinimas yra būtinas reikalavimas, bet jo neužtenka, tam, kad valstybės narės ir vietos institucijos sugebėtų pilnai pasinaudoti atvira rinka ir konkurencingumu. Taigi Europos lygių gyvendinant būtent bendrosios rinkos priemonės reikia panaudoti taip pat Europos semestrą tam, kad būtų vystomas dialogas tarp valstybių narių. Taigi, tai yra viena iš tričių e, viešieji pirkimai, e, būtent situacija juose yra tokia, bet kitose srityse ji taip pat panaši. Kai kuriuose srityse reikia aptarti būtent e, valstybių narių pasirinkimą, jos renkasi būtent tinkamiausią būdą, kaip įgyvendinti tą reglamentą. Taigi mes kalbame ne tik apie bendrausios rinkos e, teisės aktų gyvendinimą, ir, bet kalbame ir apie struktūrinės reformas. Mes norime skatinti dialogą su valstybėmis narėmis 2016 metų Europos semestro kontekste. Būtent turime diskutuoti apie tai, kokios struktūrinės reformos gali padėti geriau integruoti mūsų rinką, produktų rinką Europoje ir visame pasaulyje. Taigi, žiūrint šios perspektyvos, politinė valia Europos komisijoje buvo būtina tam, kad stiprintume mikroekonominį Europos semestro ramstį. Buvo daug kalbama apie fiskalinę politiką, bet makroekonominė politika taip pat yra labai svarbi. Taigi, Mes e, kartu su metinė augimo apžvalga paskelbėme tarnybų lygių, taip pat e, ir komisijos tarnybų darbo dokumentą. Jame pateikėme duomenis kiekvienai valstybei nariai, kalbant apie pagrindinės investicijų kliūtis. Ir tuo remdamiesi norėjome stiprinti dialogą tam, kad galėtume e, pateikti dar geresnius įrodymus vasarėje, kuomet, bus e, pas, kuomet yra paskelbiami, m, mm, paskelbiamos valstybių ataskaitos, kuriomis vėliau remiamasi, e, rengiant taip pat konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas. Žinoma, aš negaliu konkrečiai pasakyti, kokios bus konkrečiai šaliai skirtos rekomendacijos. Žinote, kad pirmininkas e, Junkeris, vicepirmininkas Dombrovskis ir kiti skiria dėmesio šiai e, temai ir nusprendė supaprastinti konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas, jų renkti mažiau. Bet tai nereiškia, kad mes susiaurinsime Europos semestro apimtį. E, jo apimtis platesnė negu tos rekomendacijos. Europos semestras apima analizę ir bendrosios rinkos klausimus, kurie buvo apibriežti rinkos strategijoje, kurie, e, kurios taip pat yra apibrieštos ir Dailers ataskaitoje. Taigi, mes komisija matome ryšį tarp bendrosios rinkos strategijos, valdysenos ir Europos semestro. Remiantis tą atask analizę. Vasario mėnesį bus paskatos konkrečiai šaliai skirtus rekomendacijos. Būtent tam bus parašyta, ką kiekviena valstybė narė turėtų daryti. Rems, bus remiamasi taip pat ir teminę analizę, kuri bus parengta Europos semestro darbo kontekste ir galbūt ji bus taip pat svarbi jūsų komitetui. Taigi, jūs turėsite pakankamai informacijos apie Europos semestrą. Uh, kuri dar iki šiol nebuvo pateikta ir išanalizuota. Mes turime nemažai gerų idėjų ataskaitos projekte, kurių reikia stiprinant šį semestrą, Europos strategiją, nacionaliniu lygiu. Ir mes ir toliau laukiam šio, komisijo, šio komiteto įsitraukimo ir darbo būtent šioje srityje. Mielai sudalyvausiu diskusijose. Na, prieš suteikiant žodį pranešėjai, norėčiau paklausti, dar kas nors norėtų pasakyti. Ne. Ponės Kepart. Dėkoju, atsiprašau, aš taip pat vėluoju, nes mano lėktuvas vėlavo. Manau, kad e, visas e, šis Europos su Europos semestru susijęs, susijęs darbas yra um, apima daug ataskaitų rekomendacijų, bet galų gale ką mes darome iš viso to. Tiesą pasakius, aš jau nebenoriu dėmesio skirti tokioms temoms, nes matau, kad apie jas kalbama labai dažnai, labai daug ir valstybėse narėse. Tai yra tik gražų žodžiai, bet nieko neįgyvendiname. Štai dėl ko suprantu, kad daugelis piliečių kelia klausimą, ką, kam reikalinga ta Europos Sąjunga, kur link mes joje einame. Manau, kad Katlin, Katrin, Katrin Steiler teisingai teikia rekomendacijas ir paaiškina būtent, ką reikėtų daryti siekiant sėkmės ES tam, kad augimą būtų kuriamos darbo vietos valstybėse narėse, kad atsirastų naujos perspektyvos. Antraip, liks daug tokių žmonių, kurie visai neturės jokių galimybių. Taigi manau, kad e, mūsų komitetas, vidaus rinkos komitetas e, tikrai gali prisidėti prie šio darbo. Ir e, mane šiaip iš tiesų liūdina vienas dalykas. Nenorėčiau, žinoma, neįtraukti nei vienos frakcijos, bet manau, kad Dar nebuvo e, pripažinta bendrosios rinkos svarba, jo svarba nėra pakankamai e, didelė. Reikėtų pagalvoti, kokias bazės, kokia, kokius pagrindus turime būtent e, tai bendrai rinkai. Ar mes turime kažkokį bendrą pagrindą, ar kiekviena valstybė narė elgėsi pagal savo interesus ir poreikius. Vėlgi ir šioje srityje mes neturime bendro atsakymo, ne, neturime, ne, nežinome, kaip sureaguoti į nedarbą ateityje. Manau, kad šioje srityje mūsų komitetas turėtų stiprinti savo vaidmenį, bet manau, kad su ponia Staler tikrai galėsime tai padaryti. Dėkoju. Tikrai Mes labai tvirtą poziciją rengėme. Mes esame, ponia Geprut, vienas iš mažiausių komitetų, kuris kalba be negarsiausiai, Catherine. Gal mes ir mažiausias komitetas, bet mūsų darbas be nesvarbiausias, e, jisai susijęs su ES veikimo esmė, bendraja rinka. Buvo išsakyta tam tikro bijonių dėl informacijos ir komunikacijų technologijų, bet mes turime pasinaudoti ir skaitmeninės rinkos strategiją galimybėmis. Dabar tik 17 procentų investicijų skirtų informacijos komunikacijos technologijoms skiriama e, moksliniams tyrimams ir demonstruojamai veiklai plėtrai. Reikia galvoti apie tai. Mes norime, kad informacijos ir komunikacijos technologijos leistų mums pasinaudoti kaip galima geriau e, skaitmenę rinką. Toliau buvo minėta vidaus rinka ir kliūčių šalinimas. Labai svarbu užtikrinti, kad žmonės su diskvalifikacijas galėtų judėti laisvai ir panaudoti savo turimas žinias ir įgūdžius. Pone Kalas Žinau, kad jūs atstovaujate ponui Guogai šiandieną. Jūs kalbėjote apie skaitmeninę aplinką. Tai siesi su tuo, ką sakė ponas Daltonas, gal šiek tiek akcentą kiti, tačiau e, svarbus tie dalykai. E, Duran kalbėjo apie žiedinę ekonomiką taip pat. E, Tai nepaprastai svarbu. Mes e, bandome priepti plačiai, e, bet tai yra susijęs su vidaus rinkos veikimu ir reikia svarbu e, daryti sąsajas. Komisijos atstovai minėjo tris punktus trikampį, kuris labai yra svarbus apimantis ekonomiką, investicijas, reformas Kaip sakiau pračioj, kad bendroji rinka geriau funkcionuotų, mes turime labiau akcentuoti semestro procesą. Ir mes turime žengti į priekį ir užtikrinti, kad E, būtų gyventa tai, kas sakė ponė Gebhardt. Ne, bereikia daugiau žodžių, reikia imtis konkrečių veiksmų. Rytoj susitiks šešieniai pranešiai, bus balsuojama, e, numatytas balsavimas e, gruodžio 16 komitete, o sausio 25 kitas balsavimas, tai bus Bernso, Roberto Bernso, Škotijos liaudės poeto minėjimo diena. Ir tada visus pavaišinsite viskiu ir hagiu. Atrodo, kad tikrai neblogai mums sekasi ir supratau iš jūsų, kad tarsi jūs uh, e, ketinate pateikti savo pakeitimus. Būtų labai gerai, jeigu iš anksto šešėliniai pranešiai pamatytų tuos E, pakeitimus ir tada bus lengviau bendradarbiauti. Ačiū. Man regis, kad šiek tiek skubame. Kitas klausimas, kiek žinau, labai uh, daugam aktualus, tada e, gal padarykime dešimties minučių pertrauką ir vis tik tai dar pankstinkime kito klausimo svarstymą, pradėkime 16.20 e, vietoj 16.30. Dabar pertrauka. Nebent komisija norėtų ką nors pasakyti, ne? So the commission um, is here, but the... Komisijos atstovų yra, tačiau asmo, kur, asmo kuris turi pristatyti šį klausimą, dar netvyko, taigi palauksime.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 Ponios ir ponai, daugiau kaip daugiau negu 20 Europos parlamento narių, suančių daugelį šalių ir frakcijų, Europos komisijos generalinio direktoriaus pavaduotojas turėtų pristatyti šį klausimą. Jisai yra pakeliui, kaip man ką tik sakė. Galime paprašyti kito komisijos atstovo pristatyti šį klausimą vietoju, bet parlamento nariai nepaprastai rimtai žiūri klausimą, nes jie atvyko į posėdį ir vis tik tai, kadangi šis klausimas toks svarbus, mes paprašysime, kad e, jis būtent jis pasisakytų ir tada reikėtų palaukti. Ar jums nekyla problemų dėl to, jeigu dar reikia laukti? Prieš dešimt minučių mums sąja, kad jis atvyks po dviejų minučių, tai ar viskas čia mums gerai? Dar penkias minutės palauksime. So, um, ladies and gentlemen, Ponios ir ponai, aš pasikalbėjau su koordinatoriais, kurie atstovauja parlamento daugumai ir mes kitą darbo tvarkės punktą pradėsime nagrinėti, nes e, koordinatoriai tikrai nori išklausyti komisijos atstovo, kuris pakviestas, tuomet e, sukeiskime punktus darbo tvarkės. Tai lauksime tuo metu toliau. Gerai. thanks for taking a seat. Yes, I was taking a seat. Um, okay, so we're going to move on to... Dabar svarstysime darbo tvarkės septintąjį punktą komisijos pristatymas dėl pasiūlymo direktyvai dėl kontrolės įsigijimo ir turėjimo uh, ginklų, tai yra šaunamų ginklų direktyvos. Komisijos direktoriaus pavaduotojas, ponas Delso, ką tik pas mus atvyko. Sveiki atvykę. Mes visuomet prašome, kad jeigu įmanoma, e, žmonės atvyktų laiku. Norėčiau tik pasakyti, kad ES yra teisės aktų nuo 91 metų dėl šaunamųjų ginklų E, naujausia peržiūra mūsų komitete įvyko 2008 metais paskutinė. E, mano pirmtakai buvo šešėliniai pranešėjai ir e, taip pat patvirtinta įgyvendinimo, įgyvendinimo reglamentas siekiant užtikrinti deramą deaktyvavimą ginklų šaunamųjų, kai to reikalaujama. Ir labai apmaudu, kad gyvenimo reglamentas tas buvo derinamas nepaprastai ilgai, tačiau, kaip suprantu, dėl jo sustarta prieš porą savaičių. Komisija taip pat pateikė šį pasiūlymą ir aš išgirdusi apie tai pakviečiau komisijos stovus atvykti į mūsų vidaus rinkos komitetą ir kaip galima greičiau pristatyti naują pasiūlymą, nes žinome, kad pasiūlyme yra tam e, tikrų elementų dėl registrų dalymosi tarp valstybių narių. E, E, geresnį žymėjimą, atsekamumą e, ginklų, pavyzdžiui, šaunamųjų. Taip pat žinau, kad daugelis e, visuomenės narių dėl tam tikrų išsamių formuluočių išreiškė susirūpinimą mums labai aktualus rengimas šio dokumento ir norėčiau visuomenės atstovams priminti, kadangi yra posėdis transliuojamas, kad galim mūsų komitetas pateikti pasiūlymus ir mes būtent tą darome, kai atsiranda pasiūlymai iš komisijos. Kitaip tariant, komisijos pasiūlymas nėra galutinis, e, jam teikiami pakeitimai ir dėl jų balsuojama. Ir mes e, žiūrime, ar nėra spragų teisės aktuose ir norime pagerinti bendravimą tarp e, valstybių narių. Taip pat reikia užtikrinti, kad būtų geriau kontroliuojama galimybė sekti neteisėtai egzistuojančius ginklus ir komisijos pasiūlymų apie tai kalbama. Aš dabar suteiksiu žodį ponui Delso, kad jis pristatytų pasiūlymą ir žinau, kad narių nemažai norės paklausti. Sudarysime sąrašo. Pirmiausiai pasakys e, koordinatoriai. Pane pirmininkė, e, atsiprašau, kad vėlavau, tiesą sakant, dėl labai svarbios priežasties, tikiuosi, kad daugiau uh, kad daugiau taip nebeatsitiks, visiškai jūs suprantu, nepriimtina taip vėluoti. Man e, nereikia aiškinti konteksto, kontekstą žinote, jis gana jautrus, tad tuo klausimu pernelyg daug kalbėti nereikia. Suprantate, kokiam kontekste mes veikiame. E, savo pasiūlymų labai aiškiai noriu pasakyti, nenorime išspręsti visų problemų susijusių su ginklais. Mes šitame tekste nekalbame apie nelegalę prekybą šaunamaisiais ginklais. E, jūs žinote, kad komisija antrą gruodžio yra prieimusi Europos Sąjungos saugumo darbo tvarkė kur bandoma sureaguoti į tą didesnę neteisėtų ginklų problemą. Tai, tai nėra šios dienos diskusijos tema. Mūsų siūlomus e, priemonės remiasi trijomis studijomis, kurias atliko konsultantai. Mes parengėme komisijos ataskaitą, kuri perduota Europos parlamentui ir tarybai. Ir e, tame pranešime pristatoma, kaip įgyvendinama šaunamų ginklų direktyva. Reikia e, priminti, kad egzistuoja tarptautinė komisija, kuri taip pat mums padėjo savo žiniomis ir ekspertais. E, kokie yra pagrindiniai penki pakeitimai, kuriuos siūlome padaryti direktyvoje? Visų pirma, e, pakeitimas susijęs su šaunamųjų ginklų kategorizavimu. Skirtingai nuo to, ką kai kur mačiau internete ar kur kitur, mes e, nesiekime uždrausti visų pus, pusiau automatinių ginklų, kurie galėtų būti naudojami civilių. Kalbant apie tokius ginklus, mes siūlome tik tai du pusiau automatinius ginklus uždrausti, kurie potencialiai yra įvardinti kaip E, pavojingiausi. Visų pirma, automatiniai šaunami ginklai, kurie yra perdirbti į pusiau automatinius ir kuriuos vėl galima atstatyti ir padaryti automatiniais. Taip pat norime e, kalbėti apie pusiau automatinius ginklus civiliniam naudojimui, kurie e, primena automatinius ginklus, pavyzdžiui, pusiau automatinis Kalašnikovo automatas. Tačiau turime aiškiai pasakyti, kad pagal šią direktyvą egzistuoja šeši kiti pusiau automatinių ginklų tipai, kurių mūsų pasiūlymas nekeičia. Juos gali įsigin, įsigyti privatus asmenys priklausomai nuo nacionalinės teisės. Čia svarbu tai aiškiai pasakyti. Antras dalykas mūsų pasiūlyme signaliniai ginklai patenka į direktyvos e, taikymas rytį, tačiau jie reglamentuojami paprastos deklaracijos pateikimu. Greta to Europos komisija e, patvirtins spec, techninės specifikacijas, norint užtikrinti, kad tokie signaliniai ginklai negalėtų būti perdirbti į tikrus šaunamosios ginklus. Antrasis mūsų pasiūlymų e, elementas yra susijęs su deaktyvuotais ginklais. Dabartinės direktyvos kontekste tokie deaktyvuoti ginklai nebelaikomi e, šaunamaisiais ginklais, bet paprastais metalo gabalais. Kitaip sakant, bet koks e, privatus asmo gali nuspirti tuos vadinamosius metalo gabalus be deklaracijų ir e, tas daiktas gali cirkuliuoti bet kur Europoje. Pastarieji teroristiniai išpoliai patvirtina, kad tokie nurašyti deaktyvuoti ginklai faktiškai yra atkuriami. Taigi e, komisija pagal e, lakryčio 18 E, sprendimą nustato griežtesnius kriterijus deaktyvavimui. Tačiau e, pateikiamas sąrašas nėra galutinis, todėl mes ir siūlome direktyvos projekte e, drausti įsigyti pačius pavingiausius šaunausius ginklus netgi po jų deaktyvavimo. Eina kalba apie vadinamąją E, A kategorija ir e, Kalašnikovo automatas, kuris e, buvo deaktyvuotas, būtų tada priskirtas tai kategorijai, bent jau pagal mūsų pasiūlymą. Kai kalbama apie kitas šaunamų ginklų kategorijas, ne A kategorija, tai deaktyvuoti ginklai galėtų būti įsigijami privačiųjų asmenų, tačiau vėl turėtų būti taikomas paprastos deklaracijos procedūra. Nenorime kurti bereikalingą administracinę naštą, bet mes norėtume, kad policija galėtų surasti tokio ginklo kilmę, jeigu jis būtų panaudojamas nusikal, nusikaltimui įvykdyti. Trečias mūsų pasiūlymo e, elementas - internetas. Internetas dabar yra naudojamas vis paslaugoms, paslaugoms ir prekiams įsigyti, tame tarpe ir šaunamiesiems ginklams. Ir mes žinome, kad šaunamų ginklų pardavimas internetu yra daug sunkiau sukontroliuojamas ir ateityje kontroliuoti bus dar sunkiau. Taip pat žinome, kad tą kanalą lengvai gali panaudoti ir teroristai, kad įsigytų ginklų kuriems leidimų jie neturi, arba įsigyti visiškai nelegalius ginklus. Tai yra kariškus ginklus. E, mano, mano kolega pabandė ir jam užtruko gal penkias minutės nusipirkti įrankių e, rinkinį, kuris pusiau automatinį ginklą labai lengvai leidžia paversti automatiniu ginklu. Taigi mes siūlome drausti e, privatiems asmenims įsigyti šaunamosios ginklus internete. Tai nereiškia, kad asmuo neturės galimybės importuoti ginklų iš kitos valstybės narės, bet tai galima bus daryti tik tai per autorizuotus prekiautojus ir kolekcionierius kol kas tarpininkai nėra tinkamai kontroliuojami. Vėlgi nenorime kolekcionieriams ir tarpininkams sukelti bereikalingų sunkumų, bet mes manome, kad e, jiems turi būti ši direktyva taikoma. Tai neuždraus jiems teisės įsigyti ginklus, tačiau jie turės e, juos įsigyti tuo pačiu pagrindu kaip ir bet koks kitas privatus asmo. Na ir galiausiai e, informa, informacijos mainai tarp valstybių narių. E, Pastarėjai teroristiniai išpoliai pademonstravo, kaip svarbu keistis informaciją tarp valstybių narių apie leidimus išduotus privatiems asmenims ir apie kiekvieno šaunamojo ginklo pagrindinės charakteristikas. Kol kas e, tokia informacija prieinama tik nacionalinių lygių. Mes norime paskatinti informacijos mainus tarp valstybių narių, nes mūsų manimų tai yra labai svarbu čia ir sustosiu, suteiksiu galimybę jums sureaguoti ir dar kartą atsiprašau, kad pavėlavau ir laiku nebuvau pasirengęs atsakyti į jūsų klausimus. Pirmiausiai, steiksiu galimybę paklausti koordinatoriams, o paskui kitiems. Mm, pirmiausiai klausimą, o paskui paprašysim komisijos atstovo e, atsakyti. Evelina Jelpkart. Labai ačiū. Ačiū, kad dar kartą mums paaiškinote komisijos pasiūlymą. Tai labai svarbu, nes turbūt suprantama, kad internete dabar pradėta kampanija ir labai gerai apmalšinti austra, aistras, nes ne visi gal įsivaizduoja, kiek mes gauname elektroninių laiškų ir ten nebūtinai tie tos laiškose e, turinys jų atitinka komisijos pasiūlymus. Ir be to komisija pateikė pasiūlymus ir tai dar nėra galutinis variantas, parlamentas ir taryba. Uh, apsispręs dėl pasiūlymo. Komisija ką tik taip išaiškino savo pasiūlymą ir manau, kad tai yra geras žingsnis, tačiau reikės papildomos informacijos. Norėčiau paklausti dėl jūsų antro punkto, tai yra signaliniai ginklai, alarm and signal weapons. Jūs sakėte, kad pakaks deklaracijos. Ką reiškia ta deklaracija? Kas ką turės deklaruoti ir kokia jos yra esmė tos deklaracijos? Nesupratau, kas yra ta deklaracija arba pareiškimas. Būtų labai gerai, jeigu jūs pasakytumėte daugiau apie tai. Kitas dalykas, norėčiau, kad paaiškintumėte įsigijimą internete. Pradžioje sakėte, kad pasiūlymas nėra nukreiptas prieš legalę teisėtą prekybą ginklais, bet e, jūs e, kalbate e, vienoje dalyje dokumento apie tai. Dėl apibrėžimo, kas gali teisėtai įsigyti ginklus internetu. Ne visai, ne visai supratau tai, ką jūs sakėte. Uh, Man susidarė įspūdis, kad tik tarpininkai ar įgalioti atstovai, bet ne asmenys gali tuo užsimti. Tačiau yra kitas tekste, e, kita formuluotė, kur, iš kurios atrodo, kad kolekcininkai gali tą daryti. Kokiu pagrindu kolekcininkai gali būti laikomi tarpininkais, o ne fiziniais asmenimis. Ir šiam, šį klausimą reikėtų patikslinti. Dar vienas dalykas - keitimas informacija tarp valstybių narių. 2008 metais labai e, gyvai diskutavome per paskutinę peržiūrą apie tai valstybės narės labai nenorėjo žengti to žingsnio. Ar jūs galvojate, kad esant dabartiniai situacijai valstybės narės pademonstruos daugiau supratimo? Ir atrodo, kad reikia keistis informaciją apie tai, kokiems, išduoti, kokiems ginklams išduoti leidimai, kas įsigijo tuos ginklus patys. Valstybėse narėse taisyklės skiriasi, nežiūrint to, kad egzistuoja e, bendri teisės aktai. Ar jau kalbėjote apie tai su valstybėmis narėmis ir ar būsite pasirengiau, gal ar jos bus pasirengusios imti šio žingsnio, kuris dabar atrodo yra būtinas. Pirmiausiai, noriu visus, visiems koordinatoriams suteikti žodį Andrėjas Sonera, Dan Dalton, EKR vardu. Ačiū, Viki. E, kai buvo ką tik pasakyta, šis nepaprastai klausimas yra sudėtingas, mums reikia gerų teisės aktų, mums reikia užsitikrinti atsekamumą, mainus tarp valstybių narių ir reikia, kad teisės aktas būtų lengvai įgyvenimas ir kad ne atsirastų uh, galimybė nelegaliai prekiauti ginklais, o mūsų juk pagrindinis tiklas yra kontroliuoti tokius ginklus. Da, mums reikia gero teisės akto ir šioje srityje. E, Toliau klausimas komisijai dėl dektyvuotų ginklų ir draudimo. Šimtai tūkstančių tokių ginklų yra apyvartoje, nėra jokių įrašų duomenų bazių. Jeigu iškart e, bus e, uždrausta viskas, ar nesiras daugiau neteisėtai turimų ginklų. Ir deaktyvuoti ginklai pagal apibrėžimą jau negali būti naudojami. Reaktyvuoti ginklai tampa nelegalus. Man atrodo, kad tie, kas siekia įsigyti šaunamosius ginklus, tai ieškos kitų būdų. Ar jūs turite kokiu nors skaičių konkrečių apie tai, kaip nusikaltimuose panaudojami deaktyvuoti ginklai? Taip pat tie ginklai naudojami kitose srityse. Pavyzdžiui, muziejai e, naudoja juos, kokia bus jų situacija kurie, pavyzdžiui, eksponuoja tokius ginklus e, televizijos, e, kino pramonė ar kitos sritys, kur kartais tokie ginklai yra naudojami kokį poveikį turės e, pasiūlymas ir interneto prekyba, kaip bus viskas įgyvendinama. Mes žinome, kad e, dabar e, gilinamės į skaitmeninę rinką žinome, kaip sunku įgyveninti reikalavimus. Galbūt e, reikia numatyti teisėtas tam tikras parduotuvės, kad žmonės galėtų e, pardavinėti. Junknė karalystėje yra, pavyzdžiui, atliekamos patikros, yra išduodamos licencijos ir vietos valdžia yra atsakinga už patikrinimą tokių parduotuvių. Ar jums netrodo, kad jeigu bus įvestas visuotinis draudimas, bus sudėtinga įgyvendinti nuostatas? E, mes neturėtume teisė tai turintiems žmonėms ginklus e, apsunkinti gyvenimo, bet kovoti su nelegalia rinka. Junktinė karalystėje mes turime e, daug patirties ir turime dabar proporcingas taisyklės. Aš bijau, kad komisijos požiūris gali pakengti mūsų priemonėms. Dita Harantsova. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti komisijai už pristatymą klausimų. Aš suprantu, kad čia sėtėje ES iš tikrųjų turėtų veikti e, reikia e, užtikrinti desnę kontrolę e, deaktyvuotų ginklų ir tai gali būti viena iš keletos ryčių, kur mes galime užtikrinti gerą darbą dėl draudimo pardavinėti internetu deaktyvuotus ginklus ir e, surinkti iš naujo tokius ginklus. Kai kuriais atvejais užtenka paprasčiausių mechanikos žinių, kad galėtum tą padaryti. E, taip pat yra likusių ginklų po Balkanų konflikto ir anksčiau tai buvo didelė problema išlieka ir šiandieną. Mes turime užtikrinti, kad dabartiniai teisės aktai būtų įgyvendinti deramai ir kad nebeliktų teisinių spragų. Mes turime užtikrinti minimalius reikalavimus e, deaktyvuotiems šaunamiesiems ginklams, taip pat reikia užtikrinti gerą įgyvendinimą teisės aktų. Dėl to aš e, esu patenkinta, kad komisija patvirtino gyvendimo reglamentą. Taip pat turime labai atsargiai žiūrėti į direktyvos apriepti ir turime gerai žinoti, koks yra mūsų pirmasis tikslas. Mes norime uh, užkirsti kelią e, nelegaliai prekybai ginklais ir taip pat neturime bausti e, piliečių tų, kurie teisėtai naudojasi e, sportui, medžioklėje ar saviginai ginklus. Mes turime užtikrinti gerai veikiančius teisės aktus ir nepakenkti tiems teisės aktams, kurie egzistuoja valstybėse narėse. Įstatymų besilaikantis piliečiai turėti gauti patikinimą nes, ir nebijoti, kad jie bus nubausti be reikalo, kitaip teisės aktas netitiks savo paskirties. Ir mes turime labai aiškiai apie tai kalbėti, kad nebūtų misinterpretacijų. Dabartinis komisijos pasiūlymas turi būti e, pagerintas, pakoreguotas. E, Mes, kaip jau buvo sakyta, gavome e, daugybę elektroninių laiškų. Pavyzdžiui, iš Čekijos aš gavau daug e, elektroninių laiškų ir reikia perteikti jų susirūpinimą, reikia užtikrinti kolektyvinį saugumą, bet taip pat e, atsižvelgti į atskirų piliečių laisvės. Šiame kontekste aš norėčiau paprašyti komisijos aiškiai ir konkrečiai kalbėti apie galimą pusę automatinių ginklų draudimą. Jūs minėjote tai. Tačiau sportui ar medžiokliai naudojami ginklai, ar jūsų pasiūlyme bus reglamentuoti jie. Piliečiai nori daugiau žinoti apie tai. Mes norime e, daugiau paaiškinimų iš komisijų. Thank you. Pascal Durand. Dėkui, dabar e, Pascal Durand. Merci, Madame la Présidente. Dėkoju, pirmininkė rodas, kad e, kartais mes išklausome piliečių nuomonę viena, viena tema, o kita tema daug mažiau klausomės tos nuomonės. Tai priklauso galbūt nuo temos pobūdžio, ar jis taikinga ar ne. Uh, Kai kalbame apie ginklų laikymą, pardavimą, iš tikrųjų kartais susidurime su mitais. Pažiūrėkite, pavyzdžiui, kokia situacija yra JAV. Šalis, kurioje parduodami ginklai laisviausiai yra daugiau negu 3-2 tūkstančiai žu, žuvusiųjų per metus nuo šaunamųjų ginklų. 32 tūkstančiai. Na, O Prancūzijoje 375 žmonės per metus žūsta nuo šaunamųjų ginklų. Na, Japonijoje yra dar mažiau. Manau, kad mes negalime kalbėti šią temą, nekalbant tik apie, kalbant tik apie laisvę ir apie paprasčiausias perdavimo E, taisyklės. Aš suprantu, kad e, yra medžiotojų ir aš žinau, kad e, šią, šį savaitgalį vienas tiesiog sport, sportininkas bėgiojantis asmo buvo nušautas, jį nušovė vienas medžiotojas, tai buvo nelaimingas atsitikimas. Ir yra žmonių, kurie naudoja ginklus sportiniam šaudimui. Uh, Bet e, tai nereiškia, kad nereikia reglamentavimo. Komisija teigia, kad e, problemų, didelių problemų kyla. Ir e, pavyzdžiui, aš ka, kariuomenėje atlikau karinę tarnybą, Ir e, man teko naudoti tuos e, pusiautomatinius ginklus ir juos galima perdaryti, jie gali tapti visiškai autonomiškais ginklais ir dėl to gali žūti labai daug žmonių. Uh, Taigi aš norėčiau kreiptis į komisiją, norėčiau pasidžiaugti, nuveikti darbų, tikrai pažangos yra pasiekta. Mes tai žinoma jau buvome ir numatėme, nes remiamės 2008 metų dokumentu. Deja, vis dėlto kontekstas šie, laiku, šie laikai yra tikrai dramatiški bet neturėtume mm, visko sumaišyti. Vis dėlto pasakyčiau, kad komisijos e, pasiūlyme yra kalbama apie tos e, dviejopus, dviejopas kategorijas - draudžiami ginklai ir tie ginklai, kuriems reikia leidimo. Na, e, Žinoma, reikia siekti geresnio reglamentavimo ir reikėtų siekti taip pat supaprastinimo. Septynios, aštuonios kategorijos ginklų iš tikrųjų yra ganėtinai daug, sunku suprasti eiliniam žmogui. Galbūt komisijai reikėtų pasitelkti paprastesnę sistemą, dvigubo autorizavimo arba draudimo sistemą. Taip pat buvo pasakyta, kad reikėtų išklausyti piliečių nuomonę, nes jie mums rašo labai daug laiškų. Reikėtų galbūt panalizuoti, išklausyti komisijos būtent su, kokiais, su kokiomis nevyriausybinės organizacijomis susisiekė, kokias nuomonės išklausė, nes aš, pavyzdžiui, žinau vienų lobistų nuomonę, taigi norėčiau sužinoti būtent su kuo bendradarbiavo komisija ir kieno mm, nuomonę gavo. Dėkuoju. Dėkoju. Ponas Evaskovič, FDD. Dėkoju, pirmininkė. Nežinau, ar teisingai supratau. tą siūlomą tekstą, ypač dėl draudimo, dėl automatinių šaunamųjų ginklų naudojimo draudimo, semiautomatinių, semiautomatiniai ginklai yra panašus į tuos automatinius ginklus. Pusiau automatiniai ginklai yra panašus į visiškai automatinius ir piliečiai piliečiai galbūt negalės turėti tų pusiau automatinių ginklų ir Man kyla klausimas, galbūt teks konfiskuoti šaunamosius ginklus iš tūkstančių Europos piliečių. Tai reikš taip pat ir nuostolius. Mes negalime pateisinti visko tiesiog prisidengdami saugumu. Taigi tai yra viena problema, viena problemos pusė. O dar kitas e, svarbus klausimas yra toks. Ar e, direktyvos pakeitimas ir pateisinimas būtent to pakeitimo pasitelkiant terorizmą tikrai neklaidingas? Todėl, kad mes kei, norime keisti teisės aktus Ir tie pokyčiai darys didelę įtaką e, mūsų piliečiams, e, daug labiau mūsų piliečiams negu teroristams. Ir dėl to tiesiog mūsų piliečiai turės surištas rankas ir negalės, e, neturės priegos prie tų ginklų. Andrėjas, pirmininkė, atsiprašau, kad dėje negalėjau dalyvauti diskusijų pradžioje, bet man teko grįžti į savo biurą. Manau, kad reikėtų aiškiai pasakyti, kad čia, parlamente, mes visi siekiama, siekime, kad ginklai būtų laikomi tik legaliai, teisėtai ir kad tai būtų daroma remiantis visiems aiškiais principais. Taip pat to reikia tam, kad e, nesikartotų ir tam tikri įvykiai, kurie, e, su kurie susidūrime mano regione. Europos komisija paaiškina, būtent aiškina, kodėl reikia peržiūrėti šį dokumentą Ir yra asmenų, kurie teigia, kad šios temos nebūtinai yra susijusios su teroristinės išpolės, bet jie turėtų, tie asmenys turėtų prisiminti, kad dėja, tai netiesa. Šie pakeitimai, šių pakeitimų dar labiau reikia dabar po išpolių. Taigi, medžiotojai ir asmenys, kurie įsigijo ginklus legaliai, teisėtai, e, reikia, turėtų žinoti, ar būtent ir jiems bus taikomos šios nuostatos ar ne. Turėt, ir turėtume tai paaiškinti ir tai teikti aiškiai, nes medžiotojus reikėtų ginti. Oh, Schwenfield, Dante, Karas, Metzola, and myself. So those, and Catherine Stein. Visi šie asmenys paprašė žodžio, aš taip pat pasisakysiu. Taigi matome, kad nemažai žmonių paprašė žodžio, galbūt dėl to teks pavėlinti kito klausimo aptarimą. Manau, kad tikrai verta išklausyti visų nuomonės reikėtų vis dėlto suformuoti tas, tos klausimus trumpai. Panas Tarabela, dėkoju pirmininkė, dėkoju ponui Dalso už pristatymą, nes aš manau, kad e, tikrai reikėtų kovoti su nelegaliais ginklais ir e, pusiau automatiniams e, ginklams skirtos nuostos galbūt yra per griežtai formuojamos. Bet komisija pateikė e, būtent e, tą pasiūlymą ir komitete, Libe komitete būtent bus apie šį klausimą diskutuojama. Kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, Belgijoje e, teisės aktai yra griežtesni, bet ir čia parduodami ginklai ir negaliai, pavyzdžiui, Kalašnikovai. Dėl į tai reikėtų atkreipti dėmesį. Žinoma, šios priemonės yra įdomios, pavyzdžiui, šaunamųjų ginklų mm, pardavimo harmonizavimas, taip pat atsakamumas, bendrosios registravimo procedūros, pagal kurias reikėtų užregistruoti visus deaktyvuotus ginklus. Pirmas klausimas komisijai. Mes siekiame harmonizavimo, mes turime direktyvos projektą, bet kodėl tai nėra reglamento projektas? E, todėl, kad uh, Kai norime kai ką e, harmonizuoti per direktyvą, mes visada rašome Member State May, valstybė narė gali. Tada harmonizavimas būna tik dalinis. Taigi, kodėl tai nereglamentas? Na ir antra. E, sportinis šaudimas arba medžioklė e, neturėtų būti įtraukti į šią, šias nuostatas, jeigu mes norime saugoti, užtikrinti apsaugą ir norime siekti geresnės apsaugos. Sportinio šaudimo atstovai ir medžiotojai neturėtų nukentėti nuo tokios ginklų pardavimo reformos, kuria siekiama daugiau saugumo mūsų piliečiams. Dėkoju. Anlin Van Thank you, Vicky. Um, the...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 reikia, e, kad tie, kurie užsima medžioklę, nebūtų baudžiami ir persekiojami. Ar komisija nebijo. Ar netrūksta čia tam tikrų niuansų? Pavyzdžiui, sporto klubai, kurie naudoja tokius ginklus, ar nebegalės, nebus jiems uždrauda užsimti e, savo veiklą, kaip bus galima užtikrinti teisę naudoti ginklus, kurie iki šiol buvo e, teisėti, pavyzdžiui, medžioklės ginklai. Komisija kalba apie kontrolę, apie tyrimus, e, pavyzdžiui, medžioklinių šautų atveju. Kokį ryšį jūsų nuomonė turi šios taisyklės ir tai, kad teroristai turi tokius ginklus kaip Kalašnikovo automatą ir kad juos lengvai įsigyja vakarų Balkanuose, pavyzdžiui. Kitas dalykas e, - ginklų prekyba internetu. Jeigu atitinkami ginklai yra teisėti, tai yra atitinkamos struktūros kurios turi patikrinti, ar viskas yra taip, kaip numatyta. Ar jūs nemanote, kad, ne, kad gali pakengti tokiom galimybėm jūsų e, pasiūlymai? Mano klausimas yra susijęs su legaliais ginklais, kuriuos parduoda specializuotos parduotuvės. Mm, pavyzdžiui, medžiotojams skirtos parduotuvės ir kaip bus su tokiomis parduotuvėmis. Thank you. Uh, I'm here and... Uh, Dėkui. Kaip uh, jau nemažai kas sakė, mes visi suprantame, kad privalome turėti pasiūlymus, įstatymus, kurie užkirstų kelią neteisėtai prekybai ginklais, bet tuo pat metu svarbu tinkamai atskirti tą reikalą, kad teisėti medžiotojai ir šaudimo sporto entuziastai, kad jie galėtų savo teisiniai veiklai naudoti tuos ginklus. Tad dar kartą gal komisija gali, gali pakartoti, kuriuos pusiautomatinius šaunamusius ginklus ketinate uždrausti. Tai pirmas klausimas. Antrasis. Kiek suprantu, jūs pasiūlyme sakote, kad kas penkis metus privalu atnaujinti turimą licenciją ir e, kad naujos negalite gauti, jeigu negausite gydytojo pažymos. Tai skamba e, kaip e, didelė biurokratinė našta, tarsi gydytojai neturėtų svarbesnių dalykų. Švedijoje, pavyzdžiui, gydytojai privalo teikti informaciją policijai, jeigu kas nors pas juos atvyksta ir e, dėl e, medicininių priežasčių neturėtų turėti ginklų. Privalu tai pranešti e, policijai Manytume, kad tai gera taisyklė, bet dabar kurti tą naują biurokratiją dėl kas penktų metų, ką visa tai reiškia. Tad tiek. Bet e, išgirskite e, nuomonės ir neverskite mūsų imtis veiksmų, kovoti su terorizmu taip, kad e, sąžininkai žmonės praranda protą ir nebesilaiko įstatymų. Pirminkė, dar devyni nori kalbėti, kiekvienam e, daugiausia po dvi minutės. Ir e, dėl alternatyvaus e, ginčių sprendimo mes pradėsime kalbėti maždaug be 15.6. Tai taip pat reiškia, kad sutrumpinsime koordinatorių posėdį ir jeigu iki pusės septynių 7 nesugebėsime jo užbaigti, pažiūrėsime, ką daryti su ketvirtadienio darbo tvarke. Pane Ševalova dabar. Dėkuoju pirmininkė ir aš noriu padėkoti komisijai už tai, kad pristatė šį pasiūlymą. Mano nuomonė, e, šis pasiūlymas e, įneša labai daug svarbių saugumui dalykų. Pavyzdžiui, sustiprintas bendarbiavimas yra geras dalykas. Turime taip pat pritarti geresniam apsikeitimui informaciją, ginklų atsekamumui ir taip toliau. Ir aš esu gavusi daug elektroninių laiškų iš žmonių, kam tai yra aktualu. Dauguma jų yra teisėti ginklų savininkai iš Čekijos Respublikos. E, taip, reikia pripažinti, kiekviena valstybė narė turi skirtingus įstatymus. Kodėl nepažvelgus į tas valstybės, kurios turi įstatymus, aukštos kokybės įstatymus, kur jie gerai e, funkcionuoja, į tas e, valstybės, kur dėl šanumų ginklų nekyla pernelyg daug problemų. Mes turėtume sustelti ties e, kova su nelegale prekyba, su nelegaliais ginklais Europoje. Bet kaip e, komisija ir minėjo, šiuo pasiūlymu nesiekiama spręsti neteisėtų ginklų uh, e, užkardimui. Uh, neturi būti keliamų problemų teisėtiems ginklų savininkams, o nelegalūs ginklai neturėtų e, būti pastumti į šešėlį. E, turiu keletą klausimų. Pirmasis panašus į pono e, Danton klausimą. Ar komisija turi statistikos dėl nusikaltimų, kurie vykdomi su teistais ir tuo pačiu su neteisėtais e, ginklais. Na ir kitas dalykas dėl valstybių narių įstatymų. Ar e, tas naujasis pasiūlymas suderinamas su valstybių narių įstatymais? Kokia čia koreliacija? Na ir dar, pane Prinkė, įleisite vienas paskutinis sakinys, kuri valstybė jūsų manimų e, būtų e, sektinas pavyzdys. Pirminkė, žodis ponui Obermeier. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, kad atvyko komisija. E, lapkričio 18 trumpai jie savo pasiūlymus e, jau buvo pristatę ir man reikia šiek tiek paaiškinimų. Komisija pasakė, kad nekalba apie nelegalią prekybą ginklais, tai apie ką jie kalba. Turime tuos pačius pavyzdžius, e, kuriuos šiandien išgirdome dėl e, nelegalios prekybos e, sakysime, jūs minėjote, kad deaktyvuoti ginklai gali būti vėl aktyvuoti. Tai tikrai nėra legali priekyba. Dabar internetas. E, E, ginklų įsigijimas internetu yra nelegalus daiktas jau ir savaime. Tad e, apie ką mes čia kalbame? Iš tikrųjų, pasiūlymai, e, jeigu jie siekia gerų tikslų, neturėtų, taip sakant, kūdikio išpilti su vandeniu. Austrijoje mes turime registracijos leidimų ir inspekcijų sistemą, kuri veikia gerai, čia nieko nereikia išradinėti, reikia remtis geriausią praktiką. Kalbant apie biurokratizmą, kai kalbama apie supaprasnės deklaracijas signaliniams e, ginklams, ką tai reiškia, pavyzdžiui, medžioklės ginklams Austrijoje Taigi ne, ne, neturėtume bandyti gaudyti netų žmonių. E, tikslinė grupė neturi būti medžiotojai ar e, šauliai sportininkai. E, ginklai, kurie yra kažkokiu namudiniu būdu pagaminami, sudaro labai nedidelę dalytę E, nusikaltimams panaudotų ginklų okeane e, už 5 ar 1000 eurų, 500 ar 1000 eurų įmanoma įsigyti karinį ginklą. Mm, jūs sakote, kad nenorite diskriminuoti kai kurių, kai, kai kurių grupių, tad e, kodėl tarp tų, su kuriais jūs konsultavotės, nebuvo e, tūkstančių Europos medžiotojų. E, vertėtų jums su jais pasikalbėti. Dėkuoju, pirmininkė, dėje komisijos pasiūlyme yra tam tikrų elementų, kurie atrodo visiškai e, ideologiški ir neprisėda prie bendrosios rinkos funkcionavimą, e, neužtikrina e, saugumo tuo pat metu daro poveikį tūkstančiams ES piliečių ir verslų. Aš e, turiu galvoj pasiūlymą uždrausti tam tikrus pusiau automatinius ginklus pagal jų išvaizdą. Kaip jūs apibrėžiate, ar tas pusiau automatinis ginklas pernelyg e, artimai atrodo kaip automatinis ginklas? Um, šauliai sportininkai, taip pat aktyvus rezervistai daugelį valstybių narių labai dažnai būtent tokius ginklus naudoja. Ir licenzijuoti ir registruoti ginklai, tokie ginklai labai retai panaudojami nusikalstamai veiklai ar terorizmui. Dar daugiau pusiautomatiniai sportiniai šautuvai, kurie yra panašus į AK-47 ar M16 e, yra taip supraktuoti, kad jų neįmanoma padaryti automatiniams. Mes turėtume kovoti su e, kariškais autom, e, kariško automatinių ginklų prekyba, tokių, kurie buvo panaudoti Paryžiaus išpoliuose. Mums reikėjo daugiau galvoti apie bendrus komp komponentus, e, bendrą ženklinimą ir keitimąsi informaciją. E, piliečiai, kurie laikosi įstatymų, neturėtų būti varžomi daugiau negu kad reikia. O terorizmo grėsmė neturi būti panaudota kaip prestižas tokiai e, nevaldomai reakcijai. Tai gali pakengti ES institucijų prestižui. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Adam Šenfind, ačiū. Aš esu tikras, kad dėl šaunamųjų ginklų, kurie gali būti potencialiai pavojingi, e, reikia taisyklių. ar juos naudotų teroristai ar kiti nusikaltėliai, tačiau reguliavimas turi būti atsargus ir racionalus. Kitaip, taisyklės gali duoti atvirkštinį poveikį. Man atrodo, kad dabar E, matėme negatyvių įvykių ir iškart pasiūlome reglamentus ar taisyklės. Tačiau tos taisyklės neturės realaus poveikio ir tą patį tikriausiai galime pasakyti apie šį klausimą. Griežtas taisy, griežtos taisyklės gali apriboti galimybės e, rinkoje, koks skirtumas tarp legalios ir nelegalios e, rinkos. Mes žinome, kad kas vyksta legalioje rinkoje, galime viską atsekti, o negalime visko išsiaiškinti, kai prekė parduodama nelegalioje rinkoje. Tai bus uždara rinka, rinka, kurioje bus daug draudimų ir tai reiškia, kad piliečiai, kurie laikosi taisyklių, bus nustumti į šešėlinę zoną. Taigi turime labai gerai e, pagalvoti apie taikymo sritį naujo pasiūlymo ir reikia paklausti komisijos, ar buvo atliktas vertinimas, kokį poveikį turėtų pasiūlymas. Ar komisija taip pat žino, kiek žmonių palies pasiūlytos taisyklės ir kokie vartotojai pirmiausiai bus paliesti? Koks verslas? Taip pat kokia yra vertė tų produktų, apie kuriuos mes kalbame šiandieną. Noriu paklausti ir veik, apie veiksmingumą draudimo ir apie sritis ar ekonominiai, socialiniai elementai. Štailer, ačiū, gerbiam pirmininkė. Šiandieną e, žinome, kad tada, kai nusikaltėliai ir teroristai naudoja ginklus, visuomenė kyla pavojus. Pavyzdžiui, matėme, kas vyko Paryžiai ir mes e, žinojame jau, kad taip yra. Pateikti buvo anksčiau pasiūlymai 8 metais skirti e, kovoti su spragomis, bandoma užtikrinti sekamumą, keitimas informaciją. Ir reikia siekti, kad šis pasiūlymas tikrai pašalintų egzistuojančias kliūtis. Pirmiausia, noriu paklausti apie 8 metų pasiūlymą apie ketvirto straipsnio ketvirtą dalį. Ten sakoma, kad iki gruodžio, 14 metų gruodžio 31 dienos valstybės narės turi užtikrinti, kad duomenų bazės bus sukurtus centralizuotos ar decentralizuotos ir kad bus numatyta, jog duomenimis galės naudoti naudotis įgaliotosios institucijos. Aš norėjau paklausti komisijos, kiek valstybių narių yra įgyvendinusios tą ketvirtojo straipsnio ketvirtą dalį. E, apie kiek informacijos sukaupta apie ginklus ir E, reikia taip pat užtikrinti, kad valstybės narės, kurios nesilaiko taisyklių, turėtų būti viešai paminėtos. Toliau, nauji egzistuojantys pasiūlymai. Aš nematau, e, kas būtų susijęs su 12 straipsnio antra dalimi. Kolegos galbūt e, sutinka su tuo, bet aš norėjau paklausti jūsų, kiek medžiotojų naudojo Kalašniko autometus Europos Sąjungoje. Būtų įdomu išgirsti skaičių. Toliau šaunami ginklai, kurie naudojami šaudyti tuščiais šoviniais. Mes žinome, kad nesunku yra perdirbti ginklus, kas yra bendravę su policininkais, tą žino ir man atrodo, kad dabar turime galimybę kažkaip reglamentuoti tuos ginklus. Toliau raginčiau kiekvieną parlamento narį apsilankyti policijoje, pasikalbėti su policininkais apie jų darbą. Galėsime visi tą padaryti, kadangi artėja kalėdų atostogos ir manyčiau, kad tai būtų nebloga iniciatyva. Nikola Dantė. Presidente, tante cose sono pirmininkė, buvo pasakyta jau nemažai dalykų, bet norėčiau pabrėžti kai ką ir aš. Visų pirma, manau, kad komisijos pasiūlymas yra naudingas ir juo remdamiesi mes galime pradėti diskutuoti apie teisėtą rinką. Manau, kad šiek tiek perlenkime lasdą, jeigu kalbame apie tą, tuos rinkos pokyčius norint kovoti tik su terorizmu, nes šiaip ar taip problemų tikrai į daug yra ir negalioja rinkoje. Legali, legali rinka šiuo metu yra gerai kontroliuojama, tai mes tuo galime džiaugtis. Ir mm, teisės aktų standartai gali būti dar griežtesni tam, kad ne, neplistų mm, pavojingi ginklai, dėl kurių gali nukentėti žmonės. Taigi manau, kad pasiūlymai yra tikrai įdomus, naudingi, pavyzdžiui, apie atsakomumą, uh, apie draudimą įsigyti ginklą internetu. Arba šaudmenis internetu. Manau, kad tai yra įdomus pasiūlymai. Žinoma, e, kai, kurio, kai kurios sritys dar nėra reglamentuotos. Reikėtų gerinti mūsų pasaulinę e, teisėtą ginklų rinką. Ir e, to reikia ir tam, kad e, į teroristų rankas nepatektų ginklai. Manau, kad reiktų, reikėtų siekti daugiau harmonizavimo ir komisija tai turėtų daryti taip pat ir kitose srityse. Valstybės narės turėtų geriau bendradarbiauti, kalbant, pavyzdžiui, apie žvalgybą. Ir e, apie kitas priemonės, kurios gali daryti įtaką terorizmui. Taip pat turėtume nepamiršti ir kylančio pavojaus, nes tokie, toks teisės aktas gali, gali daryti įtaką piliečiams, kurie verčiasi medžioklę, užsima medžioklę arba sportiniu šaudimu. Taigi mums reikėtų daugiau aiškumo iš komisijos ir komisija turėtų aiškiai pabrėžti, kad tie asmenys, kurie užsima būtent čia veiklą, ir tie asmenys, kurie laiko kažkokius istorinius ginklus arba kažkokius um, um, demonstracinius ginklus, uh, nuo to nenukentės, nes teroristai, pavyzdžiui, XIX uh, amžiaus ginklų kol kas nenaudoja išpoliams. Taigi turėtume kovoti su nelegale neteisėta ginklų priekyba Ir reikia taip pat didinti, aktyvinti bendradarbiavimą tam, kad e, ginklų rinka būtų geriau kontroliuojama, bet tuo pačiu neturėtų nuo to nukentėti ir tam tikros e, kitos su ginklais susijusios rytis. Roberta Metzola. President, eh, nishti inkompli fuq dak li jgħidu li qalu il Dėkoju, aš gali, galiu pritarti kolegoms e, būtent tam, ką jie sakė. Mes uh, E, manome, kad mums reikėtų aiškių taisyklių ir tikslų. Taip pat reikėtų daugiau kontroliuoti priekybą ginklais. Šiuo metu egzistuoja legali rinka mūsų bendroje rinkoje, bet joje reikėtų griežtesnių taisyklių, taip pat ir šaudmenims. Kaip sakė kolegos, reikėtų vengti neteisingai interpretuoti, suprasti taisyklės. Taip pat nenorime, kad mūsų piliečiai manytų, kad tai yra tik mūsų reakcija į Paryžiaus įvykius. Mes žinome, kad e, tie nusikaltėliai lengvai gali įsigyti ginklus, kurie nėra e, atsakami ir e, gali juos panaudoti išpoliuose, bet tuo pat metu turime nepamiršti, kad tokie teisės aktai gali daryti įtaką ir sportui, saviginai ir kariniams muziejams. Aš sulaukiau skundų elektroninio pašto žinučių, būtent kuriuose buvo išreikštos šios abejonės dėl pasiūlymo ir dėl to, kad bus padarytas poveikis asmenims, kurie naudoja ginklus, pavyzdžiui, savo hobiams arba turi juos savo kolekcijose. Taip pat pritarsiu tiems, kurie prašo komisijos informacijos apie tai, su kuo komisija bendradarbiavo ir ar susisiekė su visų grupių atstovais. Dėkoju pirmininkė, buvo išsakyta tikrai daug minčių. E, susidaro įspūdis, kad e, įsivyravo nesaugumas Bet kas yra neteisėta, yra neteisėta, o kas yra teisėta, gali lengvai tapti nelegaliu dalyku arba gali būti neteisingai, neteisėtai panaudota. Mes turime reglamentą, turime direktyvą. Taip pat praėjusią savaitę susipažinome ir su komisijos ataskaita Na, dėl šiandienos diskusijų norėčiau pasakyti, kad tai yra tik mūsų diskusijų pradžia, tai nėra pabaiga, tai yra pirmoji informacija, kurią mes gavome. Bet mums iš komisijos reikėtų daugiau informacijos šioms diskusijoms. Visų pirma, mums reikėtų konkretaus sąrašo E, pasiekmių nacionaliniu lygiu, būtent pasiekmių šio teisės akto, šio teisės akto pasiekmių. Todėl, kad e, teisės sistemos valstybėse narėse skiriasi. Taip pat e, norėtume žinoti, kokios bus pasiekmės medžiotojams, sportininkams ir kolekcionieriams. Kolekcininkams. Taip pat norėtume žinoti ir kokiu apribojimu bus tiems, kurie jau dabar teisėtai turi šaunamą į ginklą, laiko tą ginklą. Taigi norėtume paprašyti sekretoriato, Europos komisijos sekretoriato, būtent raštu, elektroniniu paštu e, parašyti parlamento nariams ir pateikti šią informaciją. Ir informacija, kuri, pateik, kuri bus pateikiama parlamento nariams, turėtų būti pateikta taip pat ir komisijos nariams, komisijos darbuotojams. Dėkoju, aš e, ne, nekartosiu to, ką sakė jau kiti kolegos, bet turėčiau dar vieną klausimą. Mes nuolatos kartojame, kad teisės aktai turi būti paremti tyrimais, analizėmis. Na, mes turime ataskaitą vienerių metų vertinimo e, analizę ir ten mažai buvo skirta e, nuosavybės klausimui ir buvo parašyta, kad kategorijos gali kelti problemų. Taigi norėčiau paklausti komisijos, ar negalėtų paaiškinti, kieno rekomendacijomis rėmėsi pateikdama pasiūlymą. Dėkuoju, aš turėčiau vieną komentarą. 2006 metais kolegos e, rengė šią direktyvą Ir buvo parašyta, kad e, komisija turėtų parengti gairias skirtas aktyvavimo standartams ir technikoms tam, kad aktyv, ne, deaktyvuoti šaunamieji ginklai turi būti neveik, e, neturėtų veikti. Na ir po septyniarių metų buvo pagaliau paskeltos gairės. Taigi manau, kad e, mano kolegos prašys daugiau aiškumo. Ir prašys, kad e, tikrai būtų tai, daroma tai, kas žadoma. Ir kad e, formuluotės būtų labai aiškios. Pradžioje jūs teigėte, kad pusiau automatiniai ginklai nebus uždrausti, nes jau jie buvo traukti į B kategoriją. Bet man tai nebuvo labai aiškiai suformuluota. Žodis resembled panašus yra iš tiesų labai subjektivus žodis ir nežinau, ar bus aišku visiems, ar visi supras, ką turėjote omenyje ir ar tikrai tie deaktyvuoti ginklai e, tikrai nebus ateity panaudojama. Ką reiškia tas negryžtamai neveikiantis? Na, taigi dabar galėtume suteikti žodį komisijai, bet e, Tiesą sakant, reikės daugiau laiko diskusijoms šią temą, taigi klausiu koordinatorių, galbūt reikėtų nukelti mūsų posėdį. I will be, I, I will be short because I... Pasakinėsiu trumpai, žinau, kad laikas spaudžia. Visų pirma, kalbant apie legalius ginklus, turite žinoti, kad 10 tūkstančių žmonių uh, per pastarusius dešimt metų, panaudojant teisėtus ginklus. Taigi tai reali problema. Jeigu pažvelgsite kai kuriuos teroristinius išpolius, tai jie ne, neteisėtus, bet teisėtus ginklus kalbėjo. Tad nekalbame apie problemą, kuri būtų visiškai dirbtina. Tai pirma. Antra, šitą pasiūlymą re, teikiame įvairių studijų ir uh, diskusijų su suinteresuotais subjektais e, pagrindu. Tai buvo ilgokas procesas. Taip, tiesa, e, paspartinome darbą dėl tų įvykių, kuriuos puikiai visi žinote. Trečias elementas. Medžiotojams niekas nesikeis. Tekstas išlieka visiškai toks pat. Jeigu pažiūrėsite į pirmą priedą, tai pamatysite, kad kategorija konkrečiai C kategorija, visiškai šio pasiūlymo nėra paliečiama. Taigi absoliučiai niekas nesikeis. Dėl B kategorijos, e, kur yra ir e, medžiotojų, bet taip pat ir spotinio šaudimo šautuvai, tai jeigu pažiūrėsite į tą B kategoriją ir į leidimų išdavimo tvarką, tai pamatysite, kad leidžiama naudoti E, pusiau automatiniai, e, pusiau automatinius ginkluje, ginklus, e, ilgiai šonami ginklai, kurių dėtuvė ir šovinių lizde kartu telpa daugiau nei trys šoviniai. Taigi tai visiškai nepalies taip pat ir šaulių sportininkų. Dabar, kalbant apie pusiau automatinį ginklą, kuris yra panašus į automatinį ginklą, automatinį mechanizmą. Tiesa, kad žodis resemble panašus, galbūt yra e, dviprasmiškas, e, jūs geriau angliškai mokate negu kad aš, bet aš manau, kad e, kalbantis su parlamentu ir su valstybėmis narėmis galėsime surasti geresnę formuluotę. Bet mes štai ką sakome, yra pusiau automatinių kalašnikų, kurie gali būti panaudoti žmonėms žudyti. Ir jeigu jūs sakote, kad medžiotojai ir e, sportininkai naudoja tokius ginklus, čia jau ko gero turime problemą. Ir čia mes nesutarsime. Jeigu pažvelgsite internetą, tai pamatysite, kad tie pusiau automatiniai kalašnikovai labai greitai gali būti padaryti automatiniais. Tas aišku, tam poveikis bus padarytas, bet visiškai aišku, kad e, jūs turite apsispręsti, ar medžiotojai ir sportininkai turėtų tokius ginklus naudoti. E, greitai keletą kitų dalykų, visų aš nepaliesiu problemų. Taip, reikia gerinti informacijos mainus su tarp valstybių narių, valstybės narės e, nori tai daryti, ketina tai tobulinti. Na ir paskutinis dalykas dėl deaktyvavimo. Mes bandėme situaciją paaiškinti ir iš dalies per įgyvenimo priemonės, kurias patvirtime prieš keletą savaičių, taip ir darome. Aš žinau, kad buvo užduota daug daugiau klausimų, bet dabar neatsakinėsiu visus juos. Dėkui, aš labai norėčiau, kad sekretorėtas parengtų iškeltų problemų savadą apibendrinimą. E, tada su koordinatoriais e, pasikalbėsime, kaip toliau mums reiktų dirbti su šiuo dokumentu, kad visų nuomonės būtų išgirstos. Kaip aš jau minėjau, valstybių e, e, parlamento nariai turės visiškai laisvę prieš balsuojant e, pateikti savo pakeitimus. Dėkui.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 diskusiją dėl alternatyvaus ginčių sprendimo. Um, hello, Madam Chair, I can start? Or... Sveiki, panė Pirinkė, ar galėčiau pradėti? Gerbimiai parlamento nariai, antrą kartą mes e, pagal parlamentinės priežiūros procesą bandome paaiškinti jums, kaip veiks elektroninis ginčių sprendimo e, platforma. Jūs žinote, kad 16 metų 9 sausio dienai turime jau paruošti tekstą. Esame šiame komitete jau e, padarę e, pristatymą, dabar norime atnaujinti jums informaciją apie tai, kokia dabar situacija ir pateikti naujausius skaičius rugsėjo mėnesio vartotojų sąlygų rezultatų lentelė aiškiai rodo, ką vartotojai galvoja apie skaitmeninę bendrąją rinką ir alternatyvius ginčių sprendimo būdus. Taigi jūs matote, kad e, e, vienas iš trijų vartotojų, pirkdami iš kitos valstybės narės e, elektroniškai, susiduria su problemomis, nežino, kaip jas išspręsti, ypatingai, kai prie, prekybininkas kitoje valstybėje narėje. Ko todėl, kad e, sumos yra nedidelės, e, nesitikima e, patenkinančio sprendimo, bijomasi, kad užtruks labai ilgai. Taip pat informacija rodo, kad 45 procentai vartotojų galvoja, kad yra pakankamai lengva išspręsti ginčius alternatyviai, o 70 džiaugiasi tokia galimybė tačiau 42 procentai prekiautojų, prekybininkų nežino e, apie šį mechanizmą. 15 e, procentų žino, 30 procentų žino ir nori jį naudoti, 15 žino, bet nenori naudoti. Taigi, e, teisėtvarkos sąranga visų pirma altern, alternatyvaus ginčių sprendimo direktyva, kurią reikėjo įgyvendinti iki šių metų še, Liepo 16. Na ir pakete taip pat e, yra reglamentas dėl e, elektroninių ginčių sprendimo vartotojų platformos. E, čia Europos komisija turi įkurti ir uh, valdyti tokią platformą, pasiremdama konsultantais e, ir ekspertais, tame tarpe ir iš valstybių narių. E, siekama, kad e, sprendimas, ginčių sprendimas būtų paprastas, greitas ir nebrangus. Mes tikimės, kad tai paskatins vartuotojus siekti teisinio sprendimo, leis jiems spręsti tą ginčą tiesiogiai, įtrauks prekybininkus į šią procedūrą. Kol kas dėje e, direktyvos perkelime yra tam tikrų e, vilkinimų, tik tai 14 valstybių narių perkelė, e, dar kelios ketina tą padaryti iki sausio mėnesio. Tačiau e, iš tikrųjų skaičiai nėra tokie blogi, dažnai tie terminai prasitęsia daug ilgiau, tad džiaugiamės, kad 14 e, valstybių narių jau ją perkelė. Mes žinome, kad e, iki 16 metų kovo mėnesio kai kurios valstybės narės neperkels direktyvos dėl rinkimų, dėl teisėkros proceso specifikos ir taip toliau. Vis tik tikimės, kad iki 16 metų vasaros e, tai bus padaryta. E, Toliau e, dėl e, gairių parengimo mes tikėmės, kad jos bus parengtos iki platformos sukūrimo. E, prašėme, kad valstybės narės e, tai padarytų anksčiau, ponė Jūrova yra rašiusi valstybėms narės prašydama, kad būtent taip ir atsitiktų. Taigi, kalbant dabar apie elektroninę ginčių sprendimo platformą, tai mes atlikome visą techninį parengiamą į darbą. Žinote, kad terminas yra sausio mėnesį, tačiau e, nei viena platforma negali pradėti veikti, kol ji nėra sujungta su nacionalinių valstybių atitinkamomis institucijomis. E, priminsiu, kad prekybininkai pagal teisės aktą turi daryti nuorodą į tokią platformą internete ir nurodyti sąsąją, kurie atvestų į uh, tą ginčių sprendimo platformą. E, taigi, tesnis terminas buvo e, sausio 9, nesitikime, kad valstybės narės bus pasirengusios. Dabar bandome nustumti tą datą iki vasario 15, nes iki to laiko tikimės turėti kritinę valstybių narių masę, kurios būtų prisijungusios prie sistemos, o konkrečiai 20. Svarbu, kad kai vartotojas prisijungia prie interneto, jis nenusiviltų dėl to, kad jo valstybė narė dar prie sistemas neprisijungusi. Todėl e, komisijos narė ir siūlo tą terminą atidėti iki vasario 15, kas visai netoli nuo teisinio termino. Ir tada ta platforma bus prieinama e, visuomeniai. E, Mes 9 e, sausio pradėsime bandymus su atitinkamais suinteresuotais subjektais. Žinoma, mes e, e, tikrai tikimės, kad parlamento nariai parems šią mintį ir tikimės jūsų paramos platformą oficialiai atidarant vasario 15 dieną. Kaip platforma veikia, e, mes esame anksčiau jau jums pateikę tą procesą čia atnaujinti duomenys. Taigi, jūs matote, kad e, yra vartotojas, pardavėjas, kuris reaguoja. E, paskui yra tam tikra institucija, kuris sprendžia ginčą ir paskui yra to ginčio išsprendimo fazė. Taigi galiausiai prieiname prie to ginčio galutinio rezultato. E, e, štai tokia turėtų būti skundo forma. Pirmiausia, e, vartotojas turi pateikti savo, savo duomenis. E, vartotojas užpildo šitą formą mm, ir tada sistemoje mm, ta informacija jau automatiškai greitai perduodama. Vartotojo mm, prašoma paaiškinti, ką jis pirko, kokia buvo kaina, su kokiam problemam susidūrė ir galiausiai nurodyti savo kontaktinę informaciją. Po to vartotojas gali pateikti šį skundą ir skundas perdodamas pardavėjui. Taigi procesas greitas ir veiksmingas. O dabar štai, ką gauna pardavėjas, e, jūs matote iš karto, e, jis informuojamas, kad dėl jūsų yra paduotas skundas ir e, jis turi apsispręsti, ar sutinka tą ginčą spręsti tokiu būdu. Taigi procesas yra taikinamasis, pardavėjas turi sutikti taip spręsti šį ginčą ir e, reikia daryti tai per atitinkamą e, ginčių sprendimo vienetą, kada pardavėjas sutinka, e, kad jis taip spręs ginčą, tai visa informacija perdodama būtent tam ginčio sprendimo vienetui. Atsiprašau, aš labai skubu. Uh, its... Čia jūs matote tą platformos dalį, kuri priklauso uh, alternatyvaus ginčių sprendimo institucijai. Uh, čia yra nemažai funkcijų, galima keistis žinutėmis su abiem šalim ir paskui informuoti šalis apie galutinį rezultatą. E, taip pat yra ir konsultantų puslapis, e, ten e, galima gauti paramą abiems šalims, nebent galima gauti informacijas, kur kreiptis nacionaliniai valstybėje, nebent valstybės narės apribos tokią prieigą. Mes esame išbandę mm, sistemą du kartus, vieną kartą Briselėje, kitą kartą virtualiai Tad e, vartotojai ir pardavėjai ir padėjėjai buvo įtraukti į visą šį procesą per pirmąjį bandymą. Po pirmojo bandymo atsižvelgėme visus komentarus, todėl ir atitinkamai pakeitėme platformą. E, reakcija buvo gana e, teigiama, sistema lengva naudoti. Aš tikiuosi, kad ir jūs tą patį sakysite, kalbėdami apie šią platformą ir galiu patikinti jūs, kai tik jūs norėsite, pateiksime jums daugiau informacijos, kaip sakiau. Uh, Oficiali e, platformos veikimo data yra 9 sausio, o praktiškai tikimės ją pradėti naudoti vasario 15 dieną. Really the... Labai ačiū Jums už tokį išsamų pasisakymą. E, labai vertiname Jūsų darbus. Ar kolegos nori paklausti? Nematau, kad kas nors norėtų paklausti, tai pati paklausiu. Norėjau paklausti apie valstybės narės. Yra 14. Jūs labai maloniai kalbėjote, bet atrodo, kad būtų gerai, jeigu visos galėtų įvykdyti terminus. Ir norėčiau paklausti jūsų, kokios yra pagrindinės kliūtys ar e, tam tikri rinkimų, dėl rinkimų sustojo darbai ar kitos problemos, dėl kurių sistemas nebuvo įdėktos. Norėtume, kad e, visiškai visur tai veiktų, ne tik 14 šalių. Geras klausimas. Mes kaip sutarčių sergėtojai e, informavome, perspėjome valstybės narės, kurios nesilaikė reikalavimų ir visos valstybės narės sureagavo į priminimus. Tai rodo, kad jos labai rimtai viską žiūri. Viena problema buvo ta, kad terminas buvo tas pats kaip ir e, platformos e, alternatyvaus e, ginčio sprendimo subjektams e, paleidimas veikimo pradžia. Dėl to užtruko, kol e, kriterijai bus parengti ir įgyvendinti. Kai kuriais atvejais jų iš vis nėra, kai kur reikia juos atnaujinti, taigi tai užtrunka. Yra trys ar keturios valstybės narės, kuriuose iš tikrųjų vyko rinkimai ir dėl to nepavyko laiku visko padaryti. Buvo tikrai objektyvių priežasčių, tačiau nežiūrint to mes manome, kad iki vasario vidurio sutelksime kritinę masę ir visi jau vykdys reikalavimus iki vasaros. Labai vertiname, ačiū Jums už paaiškinimą. Jeigu kolegos nebenori paklausti, tai tuomet padėkosiu komisijai už pasisakymą, jisai buvo labai naudingas. Ir tokiu būdu baigsime posėdį. Kitas posėdis ketvirtadienį nuo 9 iki 12. Ačiū. Dabar koordinatorių posėdis.